La Presidente. Buongiorno, la seduta è aperta. Labas rytas, pradedame dėtinį posėdį ir pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Dėl tam tikrų oro transporto bendrovių taikomos vieno rankinio bagažo vieneto taisyklės. Penkiam minutėm žodį sutikiu kolegai Simpson. Labas rytas. Ar verta pradėti, kol nėra komisaro?